The first point in our... Pirmas mūsų darbo tvarkės klausimas yra balsavimas dėl prieštaravimo pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį leidimo naudoti bis 2 etilheksil ftalatą suteikimas. Pradedame balsuoti dėl prieštaravimo. Balsuokime elektroniškai. Puiku, visi balsavote, baigėme balsuoti. Patvirtinta. Galime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Dėl kito darbo tvarkės klausimo mes dabar jo aptarti negalime, turime palaukti komisijos.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 Okay. Now we can start. Puiku, dabar galime pradėti svarstyti kitą darbo tvarkės klausimą ir tai yra keitimasis nuomonėmis Europos komisija dėl bendrųjų maisto produktams skirtų teisės aktų tinkamumo patikros. Kaip žinote, tai yra pirmas keitimasis nuomonėmis su komisija dėl teisės aktų tinkamumo patikros e, Ir mes prašome komisiją sistemiškai nuolat pranešti komitetui apie e, nu, procedūras e, prieš priimant sprendimą. Ši patikra yra taikoma reglamentui, kurio numeris 178. Šiuo reglamentu nustatomi bendrėjai principai ir reikalavimai, taip pat pagrindiniai maisto produktų teisės aktų tikslai. Ir mes šiandien atvyko ponas Vladislav Miko, sveikatos generalinio direktorato atstovas. Ir iš karto suteiksiu jam žodį, kad pristatytų šią temą. O vėliau e, bus diskusija su komiteto nariais. Ačiū, labas rytas. Atsiprašau, kad teko manęs palaukti, tikrai skubėjau. Norėjau patikslinti, aš esu ne generalinis direktorius, bet direktoriaus pavaduotojas. Tai ačiū, kad tai pristatėte, bet patikslinau, kaip yra. Pirmiausia, norėčiau pateikti naujausią informaciją dėl situacijos, dėl e, bendrųjų maisto produktams skirtų teisės aktų tinkamumo patikros. Pirmiausia, norėčiau apskritai pristatyti teisės aktų tinkamumo patikrą. Labai dažnai kritikuojami ES teisės aktai dėl to, kad arba pažeidžiamas subsidiarumo principas, arba e, tie teisės aktai yra labai sudėtingi, juos labai brangu arba sudėtinga taikyti. Ir iš tos kritikos darome išvadą, kad ES teisės aktai nepasiekia savo tikslų, būtent todėl komisija yra pasiryžusi užtikrinti geresnį reglamentavimą ir tai priepia visą ciklą nuo teisės akto parengimo iki jo įgyvendinimo ir peržiūros. Ir e, galiausiai tai yra visų bendra atsakomybė, visų institucijų ir valstybių narių bendra atsakomybė. E, teisės aktų tinkamumo patikra yra viena iš priemonių, su kurių pagalba siekiama, kad teisės aktai geriau veiktų. Tai yra sudėtingas įvertinimas siekiant užtikrinti, ar politinė sistema atitinka tikslą. Dėl tokio pobūdžio teisės aktų tinkamumo patikr, patikra parodo, kad kartais priemonės yra pasenusios, kartais yra per didelė našta kartais persidengia teisės aktai, o kartais e, yra spragų. Santi sveik, genera, generalinis direktoratas nuo 2011 iki 2013 metų atliko pilotinį pro, e, bandomąjį projektą dėl maisto teisės aktų srityje ir dokumentas yra prieinamas. Per pirmąjį bendrąjį tikrinimą 2014 metais mes pradėjome tikrinti bendrą maisto produktų teisės aktą, kur šis dokumentas buvo patvirtintas 2002 metais ir jis apriepia visą žemės ūkio ir maisto sektorių, nustato pagrindinius principus, reikalavimus ir tikslus dėl maisto ir pašarų politikos. Taip pat mm, yra įsteigiama Europos maisto saugos tarnyba. Rašoma apie E, skubę e, pranešimų teikimo sistemą dėl maisto ir dėl pašarų, taip pat e, kaip reikėtų reaguoti netidėliotinos aplinkybėmis ištikus maisto ar pašarų kriziai. Rašoma apie įvairias priemonės, kurių imamas ES ir nacionalinių lygmenių. Taigi e, labai logiška, kad mes e, reglamentavimo kokybės rezultatų programą pradedame nuo šio dokumento, nes mes aiškinamės, ar šis dokumentas atitinka tik savo tikslus visame e, maisto produktų ir pašarų sektoriuje. Ir tai atitinka politinę darbo atvarkę, kurią parengė pirmininkas Junkeris kad esami teisės aktai būtų atnaujinti, modernizuoti ir patikrintas jų tinkamumas. E, labai nu, svarbios trys dalys. Tai yra bendroji dalis, toliau nuostatos susijusios su e, netidėliotinomis situacijomis ir krizėmis ir trečia yra nuostatos susijusios su Europos maisto saugos tarnyba. Tik e, EFSA, Europos maisto saugos tarnyba, buvo įvertinta e, du kartus. Kad būtų galima surinkti reikiamus įrodymus, mes atlikome du išorinius tyrimus. Pirmiausia, dėl bendrosios dalies, o antra, dėl krizės valdymo nuostatų. Ir šios dvi išorinės studijos dabar laukia patvirtinimo ir bus patvirtintos šiais metais. O dėl EPSUS, tai Sanko generalinis direktoratas atnaujina savo ataskaitą, kuris apima laikotarpį nuo 2010 metų ir e, apskritai atliekant e, teisės aktų tinkamumo patikrą mes atsižvelgėme į įvairiausią turimą informaciją. Susitelkiama e, ties penkiais kriterijais - veiksmingumas, efektyvumas, tinkamumas, e, nuoseklumas ir pridėtinė vertė Europos Sąjungai. Rezultatas bus pateiktas komisijos darbo dokumente, kurį baigsime renkti per 2016 metų pirmus tris mėnesius. Dar norėčiau pristatyti tas dvi išorinės studijas, kurios buvo atliktos ir atnaujintos. Apskritai bendrasis maisto teisės aktų reglamentas padėjo pasiekti pagrindinių tikslų, tai yra apsaugoti žmonių sveikatą ir sklandų vidaus rinkos veikimą buvo pastebėta, kad visose situacijos, viso, visose srityse situacija pagerėjo, tame tarpe maisto ir pašarų atsekamumo srityje, rink, pateikimo į rinką srityje ir buvo laikomasi visų reikalavimų, buvo užtikrintas skaidrumas ir rizikos analizė. E, tai sustiprino suderinimą šioje srityje ir padėjo išvengti e, rizikos. Nebuvo nustatyta jokių problemų, tačiau galima šį beitą tobulinti. Bet tai susiję ne su reglamento nuostatomis, bet su bendrųjų principų ir reikalavimų įgyvendinimu, kaip nurodyta antriniuose teisės aktuose ir dabartinių nuostatų gyvendinimu valstybėse narėse. Vis didėjanti globalizacija ir tiekimo ir gamybos grandinės sudėtingėjimas e, rodo, kad reikia greičiau keistis informaciją, jeigu atsirastų problemų susijusių su maisto ar pašarų sauga. Pagrindiniai e, tikslai, kalbant apie e, skubų keitimas informacija, buvo pakankamai pasiekti. Tačiau e, reikėtų mažinti persidengimą, kai dėl efektyvumo. Pavyzdžiui, e, kalbant apie skirtingas sistemas, kaip žinote, komisijos pasiūlyme dėl oficialios kontrolės mes jau vakar pradėjome su taryba aptarinėti šį dokumentą, tai jame irgi nurodyti tam tikri tikslai. Pasirengimas krizėms yra vienas iš komisijos prioritetų Ir ta prasme, krizės valdymas ES ir valstybių narių lygmenių taip pat buvo pasiektas. Komisijos kaip koordinatoriaus vaidmuo e, buvo įvertintas, tačiau komisija turi atlikti didesnį vaidmenį e, vykdant komunikaciją su kitomis institucijomis komisija turėtų prisidėti prie problemų sprendimo. Toliau dėl EFSA, Europos maisto saugos tarnyba. Tarnybos buvo nustatyta, kad sistema veikia puikiai, tačiau kai kuriuose srityse buvo nustatyta, kad nuostatas galima įgyvendinti geriau. Dėl vidinių procesų, dėl buvo laiku parengti dokumentai, buvo e, parengtos iniciatyvos, laikas yra labai svarbus inovacijų veiksnys. Ir antra, EPSOS moksliniai pajėgumai priklauso nuo e, valstybių narių sutelktų išteklių. Yra ir problemų, tai yra mažiau išteklių valstybėse narėse, trūksta ekspertų, nacionaliniai ekspertai E, negali pakankamai laiko skirti darbui tarnyboje. Taigi, nepaisant griežtų taisyklių, EFSOS savarankiškumas yra vis dar kritikuojamas. Gerbėmėjai nariai, norėjau pristatyti Jums situaciją dėl bendrųjų maisto produktams skirtų teisės aktų tinkamumo patikros, o dabar esu pasirengęs atsakyti Jūsų klausimus. Ačiū uždėmesį. Thank you very much. Now... Labai ačiū. Na, dabar galima pradėti diskusiją. Pone Grostet. Merci beaucoup, monsieur président. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju Europos komisijos atstovui už tai, kad pristatė šį klausimą. Uh, Iš tikrųjų, reikia pažymėti, kad geresnis reglamentavimas neturi būti visiško e, taisyklių atsisakymo sinonimas. Ir vartotams svarbiausia, kad prioritetas būtų teikiamas šią srityje produktų kokybei, jų kilmiai, jų sudėčiai bei jų paruošimo metodui. Tuo pat metu būtina išlaikyti mūsų tradicinių gaminių e, įvairovę ir dažnai tradiciniai gaminiai yra įvairiausi, labai nevienodi skirtingose Europos dalise šiame sektorėje veikia daugybė mažų ir vidutinių įmonių, kuriams ne visada lengva atsižvelgti visus e, teisės aktus, kai kurie iš jų yra biurokratiški ir jų gyvendinimas e, daug kainuoja. E, taip pat yra pasitaikę skandalų, e, kaip pavyzdžiui, dėl arklių, dėl arklienos, dėl GMO e, produktų naudojimo. Mes visi savo apygardose susižinome, su kokiais sunkumais susiduria E, ūkininkai, gamintojai ir tai būtent ir apibrėžia galiojančių teisės aktų e, sunkumus. Neseniai mano šalyje buvo paskelbta vartotojų teisių, vartotojų organizacijos studija dėl e, mėsos vartojimo, dėl, dėl mėsos kiekio gaminiuose, tik, tikros mėsos kiekio gaminiuose ir apgailestauju, kad, kad e, tenka tai akcentuoti parlamente, kad dėja komisija ne visada imasi reikalingų priemonių, kad užtikrintų mėsos kilmės e, tinkamą žymėjimą etiketėmis, bei taip pat perdirbtų mėsos gaminių e, kilmės žymėjimą. Taip pat Transriebalai yra dar vienas svarbus veiksnys. E, reikia žymėti, kiek jų yra gaminiuose, nes jie kelia grėsmę šir, širdžiai, taip pat jie, jie, dėl jų galima, dėl vartojimo galima susirgti širdies kraujagyslių susirgymais. Ir noriu sužinoti, kada komisija rengia pristatyti visus šiuos su, su, su šiuo mano iškeltų klausimų susijusius pasiūlymus. Čia dabar Žilparnio, komiteto vicepirmininkas pirmininkė, kolegos, noriu pasakyti keletą žodžių. Aš klausęs komisijos e, pasisakymą. Aš kalbėsiu konkrečią temą. Šią temą, nes jau ilgą laiką, tikrai ilgą laiką Europos komisija nereaguoja į daug, da, Europos vartotojų reikalavimus e, būti apsaugotiems vartojimo srityje, už, užsitikrinti saugius maisto produktus. Kodėl žmonės to reikalauja? E, tokie reikalavimai pasigirdo po pastarųjų metų e, skandalų maisto produktų srityje. Ir mes konstatuojama, kad, vis daug, kad grėsmių šioje srityje yra vis daugiau ir todėl reikia reglamentuoti šią sritį, kad e, mafija susiformavusi šioje, šiame sektoriuje pastaraisiais metais e, pasijaustų nesaugi, nes būtent patys įtakingiausiai, stambiausiai maisto gamybos grandinėje gali viską diktuoti. Ir kaip priminė ponia Grostet, mūsų šalyje, Prancūzijoje, maisto produktų grandinė veikia netinkamai. Iš tikrųjų yra daug nukrypimų ir tai kenkia gamintojams, smulkiems gamintojams, e, augintojams e, mėsos gamintojams, nes kitame grandinės gale yra tie didieji stambieji, kurie gali, geba viską užblokuoti. Todėl aš manau, kad mums reikia e, stipresnių, rimtesnių teisės aktų, ypač dėl žymėjimo etiketimės, taip pat dėl perspėjimų, kurie turi būti uh, E, pateikti, kurie, kurie turi būti ant gaminių, kad žmonės galėtų nuspręsti, ar, ar maistas e, tinkamas, e, sveikas vartoti ar ne. Somer. Labai ačiū toliau, pane Somer. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad jie pristatė dabartinę padėtį. Skirtingai negu kad anksčiau kalbėjo kolegos, aš manau, kad e, dabar ES vartotojas tikrai yra puikiai apsaugotas. Aš čia kalbu apie maisto produktus. Na, o kontrolės reglamentas dar labiau sustiprina kontrolės lygį. Europos maisto saugos tarnyba puikiai veikia. Aš e, prisimenu tą skandalą, kuris buvo kilęs dėl arklienos ir buvo labai e, greitai atsektas e, arklienos kelias, iš kur ji pateko. Buvo labai e, greitai nustatyta, kaip ta, iš kur atkeliavo ta neteisingai pažymėta arkliena. Be abejo, vidinius procesus būtų galima dar labiau patobulinti. Bet kaip EFSA, Europos maisto saugos tarnyba, galėtų dar sparčiau reaguoti? Europos komisijos atstovai sakė, kad labai svarbus yra laiko faktorius. Taip, aš, pavyzdžiui, irgi e, galėčiau dirbti dar greičiau, jeigu turėčiau pakankamai personalo. Tai man ir kilo klausimas, ar EFSA, Europos maisto saugos tarnyba, e, turi pakankamai personalo, kad galėtų vykdyti visas jai priskirtas užduotis. Norėčiau išgirsti, ką apie tai mano komisija. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad EFSA atlieka ir tas užduotis, kurios iš e, pradžių jai nebuvo e, priskirtos. Pavyzdžiui, yra e, tam tikrų užduočių, kurios susijusios su klimatu arba kurios buvo priskirtos pagal teismo sprendimą. Taip, EFSA gali tokias užduotis įvykdyti, bet EFSA gali pritrūkti personalo. Ir tai ir pasitvirtino. Praėjo ne vieneri metai, kol buvo pateikti pirmieji vertinimai. Ir paaiškėjo, kad tikrai EFSA trūksta specialistų, trūksta darbuotojų. Ir beje, tai irgi e, yra prastos teisėkuros ženklas. Dabar e, komisija atlieka teisės aktų patikrą, bet pagalvokime, ar gali EFSA paspartinti savo procedūras, pagerinti savo procedūras, jas atlikti per trumpesnį laiko periodą, bet ar EFSA tam turi pakankamai personalo? ir ar visos EFSA atliekamos užduotis iš tikrųjų jai ir priklauso. Čia galėčiau paminėti tokį, tokią sritį kaip iš ankstinių perspėjimų sistema. Toliau buvo kalbėta apie Europos komisijos vaidmenį. Sakė, buvo sakyta, kad Europos komisijai turėtų tap, tekti uh, didesnis vaidmuo, kai kyla kažkokia tai krizė. Tai aš noriu pasteirauti, ar komisija atrodo, kad turi nepakankamai kompetencijų imtis veiksmų krizės akivaizdoje, ar Europos komisija mano, kad ir jai reikėtų daugiau personalo. Ar nepakaktų, jeigu EFSA, Europos maisto saugos tarnyba, ir toliau užtikrintų komunikaciją e, krizės metu. Gal mano vertinimai ir neteisingi, bet jeigu taip, tai mane pataisykite. Bet aš manau, kad, pavyzdžiui, kai kilo arklienos skandalas, tai EFSA bendratarbiaudamas Europos komisija puikiai komunikavo. Ir aš nelabai suprantu, kokie vaidmenį uh, savo priskirtų Europos komisiją, jeigu reikėtų gerinti komunikaciją e, krizės metu. Tai gal komisija galėtų paaiškinti? Na, dabar mano paskutinis pastebėjimas. Aš prisimenu, kad internetu buvo surinktos viešos konsultacijos dėl e, e, maisto produktų teisės aktų tinkamumo patikros. Ar šios konsultacijos jau baigtos? Ar komisija jau išanalizavo šių konsultacijų rezultatus, ar konsultacijos vis dar tebe vyksta? Bet kokiu atveju tikrai norėčiau, kad tinkamumo patikra baigtųsi greičiau, ji trunka jau pakankamai ilgai ir Europos parlamentas jau norėtų pradėti darbą. jau turėtume pradėti ir teisėkuros procedūras. Tai gal komisija bent jau 2016 metų pirmą ketvirtį galėtų pateikti savo uh, vertinimą. Mums tai yra jau pats vėliausias terminas. Mes norime pradėti savo darbą, kol dar nepasibaigė mūsų kadencija. Mūsų laukia daug darbų susijusių su maisto produktų teisės aktais. Ir aš bijau, kad mes savo darbų nesuspėsime baigti iki e, rinkimų, naujų rinkimų į Europos parlamentą. Na, o kai jau bus išrinkta nauja Europos parlamento kadencija, tai tikriausiai vėl bus pradėta nemažai darbų iš naujo. Ačiū. Toliau panas Hasling. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti Europos komisijai už tai, kad e, jie atlieka e, tinkamumo patikrą, taip pat atlieka ir politinę, politinį vertinimą. Dėl EFSOS. Tai iš jūsų, kurie esate buvę parmoje, Žinote, dėl ko yra e, e, kritikuojama EFSA. Mes buvome nuvykę į EFSA, į Parmą, pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų EFSA dirba. E, ten buvo nuvykę ir valstybių narių ekspertai. Ir iš tikrųjų paaiškėjo, kad EFSOje yra per mažai darbuotojų, per mažai ekspertų. Valstybės narės neatsinčia į EFSA pakankamai savo ekspertų bet tai būtina padaryti tam, kad EFSOS veikla būtų patikima. Mes esame tvirtai tuo įsitikinę. Ar tikrai EFSAI pakanka personalo savo užduotims vykdyti? Ir ar iš tikrųjų EFSA turėdama būtent tokius specialistus, gali vykdyti savo užduotis. Dabar yra e, vertinami maisto produktų teisės aktai, bet aš norėčiau pastebėti štai, kad Europoje nesumažėjo e, vėžių susirgusių asmenų skaičius. Tai yra susiję ir su maisto produktų kontrolė. Mes turėtumėm pagalvoti ir apie geresnį e, vertinimą, ar tikrai mes pasukome teisingų kelių. Buvo nekartau minėtas arklienos skandalas ir jo metu paaiškėjo, kad trūksta skaidrumo maisto produktų teikimo grandinėje. Man netrodo, kad e, e, E, pakankamas yra trijų dienų laikotarpis, per kurį buvo atsekta arkliena. Praėjusią savaitę e, pasirodė irgi straipsnis apie tai, kad ES institucijų valgyklose pardavinėjama, pardavinėjama, pardavinėjama žuvis iš tikrųjų nebuvo ta, e, kaip kad buvo nurodyta patiekalo pavadinime. Aš nepritariu tam, kad kiekvienais metais pasirodo ataskaita apie maisto produktų maisto produktuose esančių kenksmingų medžiagų likučius. Man atrodo neprimtina tai, kad pesticidų maisto produktuose vis dar yra per daug. Kalbant apie pesticidus, man atrodo, kad per mažai dėmesio skiriama uh, pesticidų naudojimo priežastims. Tikrai neprimtina dabartinė padėtis. Aš manau, kad čia reikia imtis skubių e, veiksmų. Nepakanka gauti ataskaitą kiekvienais metais, ją priimti domen, e, primti domen, kad maisto produktuose yra daug pesticidų likučių, bet tų pesticidų kiekis nemažėja. Ir mes nega, negalime su tuo taikstyti, situaciją reikia pagerinti. Be abejo, valstybės narės yra įpareigotos užtikrinti, kad yra laikomas e, teisės aktų visoje maisto produktų grandinėje, bet šie teisės aktai yra nepakankamai gerai įgyvendinami ir čia e, atsakomybė tenka valstybėms narėms. Mes turime pareikalauti, kad valstybės narės taikytų teisės aktus, tai yra didžiulė problema. Taip pat ES reikėtų užtikrinti geresnį e, keitimas informacija tarp kontrolės ir stebėsenos institucijų. Ačiū. Dėkoju toliau panas Pedičinį. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau pakalbėti vieno, vienu klausimu, tai yra pašarų, gyvūnams skirtų pašarų saugumas. Jeigu e, pašarų e, kokybė yra prasta, jeigu e, yra, juos maišama daug antibiotikų, tai kyla pavojus, kad vėliau tie antibiotikai nebebus e, veiksmingi. Mes teisės aktuose bandome apri, e, apriboti antimikrobinių produktų naudojimą. Ne vien tik tais e, kalbant apie gydimą, bet ir apie profilaktiką. Neseniai Europos komisija pasiūlė įtraukti straipsnį į TTIP susitarimą dėl antibiotikų naudojimo pašaruose. Ir JAV e, vis dėlto yra leidžiama naudoti ir antibiotikus, e, ir e, agresyvius pesticidus, kur, kurie galbūt gali neigiamai paveikti žmogaus veikatą. Ir man kilo klausimas, kaip kaip galima būtų užtikrinti ir tinkamą gyvūnų ir žmonių sveikatą, jeigu TTIP atsiras toks straipsnis. Ačiū, toliau pane Odordano. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie teisės bazę šioje srityje. E, e, harmonizavimas pristatomas kaip galimybė užtikrinti saugą, tačiau negalime tuo visiškai tikėti, todėl turiu štai kokį klausimą. Kaip teisės aktus suderintų, suvienodintų teisės aktų rinkinys užtikrins tinkamą atsaką į veiksnius, rizikos veiksnius, kurie gali būti skirtingi apspręsti tam tikrų vietovių. Ketvirtajame skyriuje kalbama apie e, koordinavimo būtinybę e, tarp atitinkamų atsakingų institucijų valstybėse narise. Tačiau ar jūs nemanote, kad galėtume užtikrinti didelę naudą Europos mastu, e, akcentuodami tinkamą kontrolės sistemą bei užtikrintami didesnis lankstumą. Dar vienas svarbus bendros teisėkuros principas - tai e, suderinamamas su tarptautiniais susitarimais. Jei svarstysime šį aspektą m, mm, laisvos prekybos kontekste, visada išlieka rizikos galimybė. Ir e, dėl to, prisimenant tai, ką jau pasakiau, e, teisės bazės nelankstumas kelia daugiau problemų. Taigi, kokie kaip komisija apibrėžia tas ribas, e, interpretuodama tarptautinės teisės nuostatas ES teisino kontekste? Ačiū, pirmininkė. Sako panemelį, ar Aš irgi visų pirma norėčiau padėkoti Europos komisijai už šią prezentaciją. Mane domintų keletas klausimų ir juos norėčiau pateikti. Visų pirma, apie tai buvo nekarta kalbėta, tai yra EFSA veikla. Mes e, jau buvome subūrę darbo grupę diskusijoms su EFSA ir e, EFSA tikrai su savo naujoju direktoriumi bandė atremti tuos kaltinimus, kurie jai buvo teikiami, neva e, ji e, e, dirba su lobistais arba žaidžia, arba dirba nesažiningai. Bet EPSA dirba pagal tos mokslinius duomenis, kuriuos gauna iš valstybių narių ir būtent tais duomenimis naudojasi atliek, atlikdama savo vertinimus. EFSA reikia kompetitingų mokslininkų duomenų ir pagalvokime, kaip būtų galima EFSA padėti, kaip būtų uh, galima pagerinti jos veiklą. Toliau kitas klausimas. E, Europos Sąjungoje yra sukurti bendri e, maisto produktus, su maisto produktai susiję teisės aktai. Uh, Bet e, valstybės pagal subsidarumo principą e, kai kurios klausimus gali spręsti pačios. Ir čia nacionaliniai teisės aktai tarpusavę labai skiriasi. Jeigu mes kalbame apie ES vidaus rinką, tai mes sakome, kad e, vienas iš jos tikslų užtikrinti visuomenės veikatą, vartotojų teisės. Dabar mes pastebime ir tai, kad žmonės vis dažniau serga su civilizacija susijusiomis lygomis. Yra svarbu, kad mes e, Europos Sąjungoje iš tikrųjų tinkamai gyvendintumėm bendruosius e, teisės aktus tam, kad užtikrintumėm e, visuomenės sveikatą ir vartotojų sveikatą. Ačiū. Thank you very much. And now, Miss... Ačiū. Toliau, ponė Delahaja. Président, moi je voudrais revenir Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie štai kokio klausimo. Mes e, vasario mėnesį balsavome dėl pranešimo skirto e, mėsos E, klaus, dėl mėsos, e, perdėtuose mėsos gaminėse, panegrasit kalbėjo apie maisto produktų saugumą, mums reikia užtikrinti e, tikrą skaidrumą, užtikrinti vartotojams galimybę e, išsirinkti, turint visą informaciją pirkimo metu. Todėl būtina e, suteikti visą skaidrę informaciją, kad žmonės žinotų, ką jie perka ir ką jie vartoja. Norėčiau išgirsti komisijos komentarą šiuo klausimu. Thank you very much. Ačiū. Nematau kitų kolegų, kurie norėtų pasisakyti. Ir dabar žodis komisijos atstovui <clears throat> pateikti atsakymus. Ačiū. Noriu padėkoti už šį intensyvų keitimąsi nuomonėmis, kuris atspindi daugelį susijusių aspektų. E, šios diskusijos atspindi uh, to, to, tokio teisės akto kaip e, bendrasis maisto produktų teisės aktas e, privalumus ir silpnasias vietas. Pabandysiu atsakyti į užduotus klausimus. Noriu priminti apie vieną tendenciją bendro pobūdžio, apie kurią kalbama ne tik ES, bet ir valstybėse narėse. Kai atsiranda problema, visada yra pagunda Mm, renk, parengti naują teisės aktą, ją išspręsti. Tačiau mes ES dažnai sakome, kad e, jau ir taip yra per daug teisės aktų. Taigi viena vertus yra spaudimas rimti naują teisės aktas, kita, kita vertus mažinti teisės aktų skaičių. Taigi visų pirma reikia išnagrinėti egzistuojančią teisinę bazę ir išsiaiškinti, ar e, galiojantis teisės aktai jau aptarė iškilusią problemą ir jei taip, ar ta problema aptarta pakankamai, ar, ar galima pasiekti remiantis tuo teisės aktu pagidaujamo rezultato. Ta, tai ir yra e, teisės aktų būklės įvertinimas, o vertinant e, bendrąjį maisto produktų teisės aktą. Mes kalbame apie visą ištisą piramidę teisės aktų, įgyvendinimo antrinių teisės aktų, kurie parengti remiantis principais išdėstytais bendraime maisto produktų teisė, teisės akte. Todėl dabar vertiname ir analizuojame bazę, ar ji tinkama, ar išdėstyti tinkami principai, ar egzistuoja reikalingos institucijos ir įvertinę šį teisės aktą imsimės kitų, visų kitų išvestinių teisės aktų, kurie, kaip minėjote, ir aiškinsimės, ar yra problemų, kurias reikia spręsti, kurias jūs minėjote. Uh, Žinoma, aš perimsiu tuo, konkrečiai prie jūsų užduotų klausimų, bet vertindamas jūsų iškeltus pažymėtus aspektus, noriu pasakyti, kad e, pasiūlymų pakete, kuris buvo pristatytas prieš keletą metų, mes jo, tuos klausimus svarstėme ir dabar svarstome. Pavyzdžiui, kalbėjote apie oficialios kontrolės sistemos e, įgyvendinimą. Susiję teisės aktai dar neįgyvendinti, nes nebaigtos konsultacijos. Bet daugelis aktualių aspektų ten aptarta. Nenorėčiau aptarnėti kiekvieno teisės akto atskirai, kiekvieno individualaus e, aspekto atskirai, nes tai nesusijęs su tinkamumo patikra. Mūsų tikslas įvertinti, ar e, bazinėme maisto produktų teisės akte išdėstyti principai yra tinkami, ar reikia juos keisti, kad visi kiti susiję teisės aktai būtų atitinkamai pakoreguoti. Dabar bandysiu atsakyti jūsų klausimus. E, nekalbėsiu atskirai apie transriebalus, bet taip, jie yra problema ir mes pažadėme parengti e, ataskaitą šiuo klausimu ir tikimės ją parengti iki metų pabaigos, tikimės ją paskelbti gruodžio mėnesį ir tai taps tolesnių diskusijų pagrindu. Toliau, daug klausimų ir uh, komentarų dėl uh, apgavysčių maisto produktų srityje. Žinoma, tai problema, tačiau būtų sudėtinga šį klausimą spręsti priemus dar vieną teisės aktą. Apgavystė šioje srityje tai iš tikrųjų yra veikla, kuri pažeidžia bet kokius įstatymus. Todėl papildomų taisyklių prieimas nieko neišspręs. Mums reikia gebėjimų, kompetencijų, E, galimybės keistis informaciją ir aptikti, identifikuoti tokią, tokią, tokius sukčiavimo atvejus ir jiems pasipriešinti. Čia reikalinga kontrolės sistema. Tai, ko mums nepavyko pasiekti praeitie, mes siūlome, e, pasiūlyme dėl oficialios kontrolės sistemos ir žinau, kad parlamente bendrai yra pritarimas, kad toks teisės aktas turėtų atsirasti ir mes pradėję diskusijas šiuo klausimu turėsime visas reikalingas priemonės. Nemažai buvo išsakyta pasabų ir dėl EFSA agentūros. Pabandysiu atsakyti juos visus bendrai. Visų pirma, manau, kad tie, kurie sakė, kad EFSOS agentūra e, dabar turi išnagrinėti daugiau nei 400 vertinimų per metus, joje dirba 500 darbuotojų, 10 mokslinių komitetų. Mano atsvelgiant į visą tai, sakyčiau, kad agentūra dirba puikiai, nežiūrint išsakytų kritikos žodžių ir mes galime kalbėti apie skaidrumą ir susijusias problemas. Galime apie jas kalbėti, tačiau kaip kalbant, vertinant pagrindą, teisinis pamatas e, yra pakankamas. Ar agentūroje dirba pakankamai darbuotojų. Aš sakyčiau, kad taip, mūsų manimui taip. Mūsų vertinimais problema susijusi ne su darbuotojų skaičiumi, veikiau su dviem aspektais, jūs juos minėjote. Visų pirma, galimybė rasti e, aukščiausio lygio mokslininkus, kurie dirbtų EFSA komitetuose. Tuo pat metu tai turi būti žmonės, kurie nebūtų susiję su, su stambiausiamis geriausiamis verslo įmonėmis, bet kaip žinote, mokslininkai dirba, užsima projektais, kurie yra tinkamai finansuojami. Todėl nelengva rasti tokių aukščiausio lygio ekspertų, kurie per pastaruosius dešimtį metų nebūtų turėję jokių kontaktų su šios ryties verslu, nes kitaip jie iš karto užsipuolami kaip, kaip e, galimai šališki. Mes dirbame su jaunesniais mokslininkais dėl to arba su išėjusiais į pensiją mokslininkais, nes dažnai daugiausiai pasiekia šią srityje mokslininkai yra dirbę su, verslo, su verslu Nenorime, kad jie būtų užsipuolami žiniasklaidoje vien dėl to, kad jie e, gali būti tų didžiųjų įmonių lobistais. Ir teisingai buvo pastebėta, kad bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis ir jų pagalba, nepaminėjau dar, kad štai ko, EFSA negali parodyti pirštų į kokį nors mokslininką ir pasakyti, norime matyti jūs savo komitete. EFSA gali rinktis tik iš tų uh, kandidatų, kurie pateikia prašymus dirbti. Ir todėl gali, EFSA gali tik įvertinti juos ir, ir, ir išsirinkti iš to e, mokslininkų būrio. Viskas atrodo taip, o tai visai nesusijęs su teisinė baze. Teisinė bazinė yra puiki, tačiau praktikoje viską apsprendžia tai, iš ko, iš ko, iš iš kokių kandidatų, kokių mokslininkų galime rinktis, ar tie mokslininkai visiškai nesusiję su verslu, o tenkinti visus šiuos reikalavimus nelengva. Ir esant šioms aplinkybėms EFSA daro, ką gali. Todėl reikia ir valstybių narių e, indėlio ir bendrų pastangų šioje srityje. Kitas klausimas užduotas buvo susijęs su teiginiais, buvo minėti botaniniai e, preparatai. Galiu pasakyti, kad e, tai nesusijęs su personalo stygiumi EFSOje. Botaniniai, botaniniai preparatai yra puikus pavyzdys, e, kaip konfliktuoja du teisės aktai aklas galiojančių taisyklių taikymas, neatsižvelgiant į jų poveikį, e, duotų tokių rezultatų, kurie būtų visiškai nenaudingi šiai situacijai. Viskas būtų suplakta į vieną krūvą. Todėl mes, mums nereikia tokio teisės akto. Mums reikia uh, suteikti galimybę visiems dirbantiems šioje srityje atskirti, kurie teiginiai apie gaminių ar preparatų naudą sveikatai yra atitinka realybę, kurie ne. Todėl mums reikia imtis šio klausimo esmės, o nesakyti, kad stinga gebėjimų. Tai nesusijęs su gebėjimais. Čia reikia rasti išeitį. Ir reikia žvelgti e, aukščiau virš to bendrojo maisto produktų teisės akto. Ar EFSA galėtų užtikrinti geresnės vidinės procedūras? Taip, mes apie tai išsamei kalbėjome su e, priežiūros valdyba, kurioje esame partneriai, bei su EFSOS vadovybė. Šiuo metu agentūros struktūroje gyvendinami esminiai pokyčiai. Ir aš nebejoju, kad agentūros vadovas jūs apie tai informavo. Ir taip, mes tobuliname tos agentūros vidinės procedūras. Buvo klausimas apie vaidmenį krizės atveju. Norėčiau priminti Jums, ką mes ir ypač Jūs priėmėte ir ką laikome tinkome, tinkamų požiūrių. Europoje nusprendėme rizikos valdymą atskirti nuo rizikos vertinimo. Ir norėčiau labai paraginti laikytis šio atskirimo visose situacijose. Manau, kad EFSAI tenka labai aiškus vaidmuo iškilus kriziai. Jai e, reikia įvertinti problemą, tačiau ji neturėtų dalyvauti krizės valdyme, krizės įveikime. Šis vaidmuo e, teisės aktuose suteiktas komisijai bei valstybėms narėms, kompetitingoms valstybių narių institucijoms ir, ir to reiktų laikytis. Todėl turime išnaudoti EFSOS E, mokslinius gebėjimus įvertinti ir suteikti reikalingą informaciją iškilus kriziai, bet tuo ir baigėsi jos vaidmuo. EFSA neturėtų vaidinti jokio vaidmens krizės e, sprendime. Kartais, žinoma, šie vaidmenys dubliuojasi iškilus kriziai. Ar tai suprantama? Kai reikia priimti sprendimą per keletą valandų, taip nutinka, bet mes tikrai stengiamės užtikrinti šių funkcijų atskirimą. Dar buvo klausimas apie tai, ar bendrasis maisto produktų teisės akto tinkamumo patik, patikrinimas baigėsi. Aš jau sakiau, kad mes dar nebaigėme to patikrinimo, bet e, buvo klausimas, ar 2016 2016 pirmame ketvirtyje baigsime, aš atsakyčiau, kad taip. Per kitus tris mėnesius turėtume šį darbą užbaigti. Dabar e, rengiame studijas, e, jau turime visą reikalingą informaciją, vertiname ją ir manau, kad po dviejų, galbūt trijų mėnesių jau bus e, teksto projektas, paskui vyks vidinis konsultacijų procesas bet manau, kad pirmąjį 2016 trimestrą turėtų būti paskelbti mūsų atlikto patikrinimo rezultatai. Keletą kartų buvo minėtas vienas svarbus dalykas. Nors teisinė bazė yra pakankama, tačiau kai kuriuose sritise yra didelių problemų su teisės aktų įgyvendinimu. Kaip žinote, Europoje teisės sistema e, pagrista prielaida, kad už įgyvendinimą at, atsakingos valstybių narių e, institucijos. Europos komisija atlieka šiek tiek priežiūrinį vaidmenį, turime to nepamiršti. Norėčiau priminti, kad kalbant apie gyvendinimą ir gyvendinimo užtikrinimą, turime puikią priemonę maisto ir veterinarijos e, įstaiga, e, tarnyba, santė, e, sveikatos direktorato struktūra, ji rūpinasi, ji, ji tikrina, ar, ar tinkamai įgyvendinamos taisyklės valstybėse narėse, taip pat e, Mes valstybėms narėms teikėme rekomendacijas tuo atveju, jeigu e, paskelbėma išvada, kad kai kurios valstybės kritikuotinos, atsakas, kurio sulaukėme, būna ne vienodas, kartais geresnis, kartais prastesnis, bet jeigu užtikrinamas tinkamas koordinavimas su nacionalinėmis e, institucijomis, tai galime pasiekti tikrai neblogų rezultatų. Toliau, klausimas apie tai, ar taisyklės parengtos teisės aktų pagrindų dėl rizikos veiksnių išsprendimo, ar jos, tai kaip jos turėtų būti suderintos su dėrybomis dėl TTIP. Aš nekartosiu, bet noriu pasakyti, kad TTIP e, tikslas nėra sumažinti e, saugos standartus egzistuojančius Europos Sąjungoje. Už E, tikslas užtikrinti tokią, pat, tokią pačią kokybę, net jeigu ji pasiekiama skirtingais metodais ir ateityje sukurti erdvę, kurioje e, neatsisakant savo e, saugos standartų galėtume eksportuoti gaminius į JAV ir taip pat sulaukti eksporto iš JAV. Noriu dar kartą pakartoti, kad mes niekada neturėjome ketinimų uh, susi, susidėrėti TTIP dėrybose dėl standartų, kurie kažkam Europoje būtų neprimtini. Taip tikrai nėra. Dėl um, antimikrobinio atsparumo e, rizikos. Šio aspekto patikros, tinkamo patikros procese mes nevertiname, bet bendrai uh, tinkamumo patikroje mes rekomenduojame šį klausimą svarstyti e, diskusijose dėl veterinarijos ir pašarų su vaistais. Ir e, sistema šioje srityje turėtų būti baigta kurti 2016. -aisiais. Mes parengsime reikalingus planus ir parengsime paskirsime kompetenciją susijusią su teisės aktais dėl veterinarijos ir uh, pašarų su vaistais. Toliau klausimas apie suderinimą, suderinamumą su tarptautinėmis taisyklėmis. Tai tikrai labai svarbus klausimas, jis apima du aspektus. Noriu dar kartą Jums priminti, kad viena vertus mes privalome laikytis tarptautinių susitarimų nuostatų dėl gyvūnų, augalų sveikatos, oficialios kontrolės e, sistemos ir bandėme įtraukti reglamentus viską, ko dar nebuvome įtraukę ir tuo požiūriu mes e, gyveniname tarptautinės nuostatas. Tačiau yra dar vienas susijęs aspektas. Mes turėtume kaip maisto produktų saugos lyderiai pasaulyje Europos mastu egzistuojančius, e, galiojančias maisto produktų saugos taisyklės turėtume paskleisti, perkelti į tarptautinį lygmenį, nes mes esame, esame daug investavę į šį saugumo lygmenį. Ir kartais Europos piliečiai tarptautinėme kontekste susiduria su žemesni, žemesniais reikalavimais nei, nei lyginant su tais, kurie galioja Europoje. Todėl Europos kontekste mes suinteresuoti, kad mūsų taisyklės ir mūsų standartai taptų priimtini tarptautiniu mastu. Tai būtų tiek, pirmininkė, viskas, ką norėjau pasakyti. Ačiū jūsų dėmesį. Ačiū. Ačiū už labai detalų atsakymą. Na, o dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra inovacijų ir ekonominio vystimo sustiprinimas Europos ateities ūkių valdymo srityje. Mes aptarsime pranešėjo Zofoli parengtą nuomonę. Ir iš karto suteikiu žodį nuomonės referentui, prašau. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. E, Žemės ūkio ar kaimo plėtros komitetas yra kompetitinga šioje srityje ir dėl to rengia e, pranešimą savo iniciatyvą, kur kalbama apie inovacijų ir ekonominio vystimosi stiprinimą. Uh, Europos ateities ūkių valdymo srityje. Tai yra mūsų komiteto nuomonė ir čia kalbama apie svarbiausius klausimus susijusius su maisto produktų tiekimo ateityje. Mūsų laukia didžiulis iššūkis ateityje, tai yra išmaitinti planetą. Milane e, ką tik baigėsi Expo 2015 paroda, kuri buvo būtent ir skirta maisto produktams. Žemės ūkio sektoriaus pagrindinė užduotis yra gaminti maistą e, ir dėl to būtina, kad dirbožėmis e, išliktų derlingas. Yra būtina taip pat e, vengti ir maisto produktų švaistimo. Nepamirškime, koks iššūkis mūsų laukia, juk vis E, e, didėja pasaulio gyventojų skaičius. Iki 2050 metų e, pasaulyje gyvens 9,6 milijardo žmonių. Taigi mes turime užtikrinti, kad bus pakankamai maisto visiems žmonėms ir kad tas maistas bus saugus, taip pat, kad bus saugoma aplinka ir nešvaistami ištekliai. Mes iš esmės turime pagaminti daugiau maisto, bet gaminti turime kitokiu būdu. Mes turime mažiau naudoti e, e, pesticidų, vandens ir taip toliau. Taigi, reikėtų skatinti ir žiedinės ekonomikos naudojimą žemės ūkio sektorija. Mes e, taip pat turime tik vienerius metus tam, kad galėtumėm pakeisti politikos kryptį. Taip pat yra būtina vengti maisto produktų švaistimo. Kiekvienais metais yra išmetama e, e, milijonas e, trys šimtai milijardus, 1,3 milijardai tonų maisto. O taip pat tuo pačiu metu, kai daug žmonių badauja, yra ir begalės nutukusių žmonių. Taip pat e, būtina ir šeimoje, ir mokyklose skatinti e, žmonės tinkamai maitintis ir sveikai maitintis. Taip pat yra būtina e, skatinti aprūpinimą maisto produktais ir labdaros organizacijas. Taip pat yra būtina sukurti aiškias gairias dėl, ir dėl maisto produktų sub produktų, kurie atsiranda gaminant maisto produktus. Pavyzdžiui, tokios maisto produktų atlikos arba su produktai gali būti naudojami e, energijai išgauti. Taip pat reikia skatinti tvaresnius maisto produktų gamybos būdus, kurie būtų veiksmingesni. Bet tuo pačiu metu būtina užtikrinti maisto produktų kokybę E, žmonių sveikatos apsaugą. Taigi maisto produktai turi būti kokybiški, o taip pat būtina pasirūpinti ir gyvūnų gerovę, aplinkos apsaugą, užkirsti kelią bio įvairovės e, e, nikimui ir šiltamės ekstą sukeliančių dujų išmetimui į aplinką. Ką tai galime padaryti? Man atrodo, visų pirma, mes turime nukreipti dėmesį į jaunimą. Yra e, būtinos ekonominės paskatos, taip pat teisingesnis pajamų paskirstimas e, visoje maisto produktų grandinėje. Taip pat e, reikia pagerinti maisto produktų ženklinimą, būtinai nurodant kilmės šalį. Reikėtų skatinti modernų, novatorišką, tausojantį, išmanų į žemės ūkį, taip pat ekologinę gamybą. Taip pat reikia skatinti ir daugiau e, automatinių technologijų naudojimą gamyboje. Taip pat yra būtina užtikrinti, e, kad ir jaunoji karta būtų pritraukta į žemės ūkį. E, būtina užkirsti kelią kaimų ištuštėjimui, ypač kalnuotose vietovėse. Taip pat čia didžiulis vaidmuo tenka ir valstybėms narėms, kurios turi daugiau investuoti į mokslinių tyrimų programas, kai kuriamas naujos žemės ūkio sektorija naudojamos technologijos. Taip pat yra būtina, kad ir mažas bei vidutinė žemės ūkio įmonės galėtų pasinaudoti moksliniais duomenimis. Tokių įmonių yra daugiausia Europoje, bet joms sunkiausia gauti mokslinius duomenis. Na ir galiausiai dar vienas svarbus iššūkis - tai yra dabartinės e, e, drėkinimo sistemos pritaikymas prie naujų iššūkių. Taip pat e, reikėtų vengti žemės ūkio kultūrų migracijos. Taip pat nepamirškime ir, kad dėl klimato pokyčių vis daugiau žmonių migruos, migruos kitur. E, žemės ūkio sektoriui e, kyla tikrai labai daug iššūkių. Ir e, mes būtent šiame pranešime apie tai kalbame. Mes laukiame ir jūsų pakeitimų iki lapkričio 27 dienos. Ir tikrai tikiuosi, kad tokių vertingų pakeitimų iš jūsų pusės bus daug. Ačiū. Ačiū, ponė Kostinger. Ačiū, panas Levyje. Aš e, kalbėsiu vietoje EPP šešėlinės pranešėjos, kadangi šiandien ji negalėjo atvykti. E, turiu jos pasisakymą, nuomonę ir apie tai pakalbėsiu. E, Pranešė, šešėlinė pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į du dalykus. Kalbant apie inovacijų skatinimą, reikia plėsti žemės ūkio sektorių, mūsų, padėti mūsų Europos ūkin, ūkiams ir ūkininkams. Pone Peter mano, kad būtina remti inovacijas, ypač tas, kurių pagalba siekiama sumažinti gamybos išlaidas. Tai galima padaryti taupiau naudojant energiją, vandenį ir kitas žaliavas, įsitraukiant į žiedinę ekonomiką. Ji taip pat įsitikinusi, kad inovacijos turėtų prisidėti prie tvaraus žemės ūkio, prie šeimos ūkių vystimosi ir prie biologinės įvairovės išsaugojimo per, maisto gamyba, per didelį maisto gamybą ir rinkos prisotinimas žemės ūkio produktais e, verčia labiau galvoti apie produktų kiekybę, o ne kokybę, o ne kiekybę. Todėl žemės ūkio sektorije reikėtų taikyti valdymo metodus kad būtų padėta ūkininkams ir saugoma žemė. Siekiant išvengti rizikos ir užtikrinant aplinką, e, turime skirti tam dėmesio, turime galvoti apie tvarumą ir apie ateinančias kartas. Todėl ponė Peter e, džiaugtus, jeigu praneš pranešėjas atsižvelgtų į jos pastabas. Ačiū. Ačiū, Elizabet. Toliau, panas Nikolson. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už nuomonę. Iš tikrųjų, labai svarbus yra tie ilgalaikiai iššūkiai, kuriuos patiria e, ūkiai. E, iki 2050 metų padidės gyventojai, mes turėsime, turėdami tuos pačius išteklius, patenkinti gyventojų poreikius. Jeigu intensyvinsime maisto gamybą ir darysime tai tvariai, tai turėsime pasitelkti technologinės inovacijas ir mokslininkų siūlomus sprendimus. Reikėtų galvoti daugiau apie ūkininkavimo techniką, reikėtų padidinti maisto gamybos efektyvumą. Manau, kad žemės ūkio mokyklos atlieka labai svarbu vaidmenį ir turi atlikti svarbu vaidmenį, mokydamos jauną, jauną ūkininkų kartą. Tačiau šiaip ar taip inovacijų skatinimas nereiškia vien e, naujausios technologijos įsigijimą. Mano regione buvo įkurtos naujos e, grupės, 60 tokių grupių, kurios stengiasi padidinti ūkių valdymo efektyvumą, jos keičiasi gerąją patirtimi. stiprinant inovacijas ūkiuose, labai svarbus valdymas siekiant įveikti ilgalaikius iššūkius. Todėl reikėtų padėti ne tik dideliems, bet ir mažesniems ūkininkams. E, iš tikrųjų maisto pramonė yra didelis įpareigojimas visuomeniai ir e, žiūrėjau programą per BBC ir e, mums iš tikrųjų reikėtų geriau nereikėtų švaistyti maisto Ir šioje srityje svarbu vaidmenį turėtų atlikti didieji priekybininkai. Iki šiol tos problemos nesprendėme. Ačiū, toliau ponas Gerbintai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti nuomonės referentui už jo puikų indėlį. Manau, kad jis jau pabrėžė pačius svarbiausius dalykus ir tai, ką mes kaip aplinkos komitetas turėtume padaryti. Aš kalbu šešėlinio pranešėjo Storfalds vardu, dėja jis šiandien negalėjo atvykti. Kai dėl aplinkos komiteto nuomonė, tai gal ji šiek tiek per plati, bet turbūt geriausia, ką galėtume padaryti, tai pakeisti bendrą žemės ūkio politiką ir padėti ūkininkams e, inovacijų ir tvarumo srityje, bet gal to būtų šiek tiek per daug e, mūsų komitetui. Tačiau inovacijos yra vienas iš svarbiausių dalykų siekiant užtikrinti apsirūpinimą maistu, kai mūsų planetoje gyvens beveik 10 milijardų Inovacijos ne visuomet reiškia, kad reikalinga nauja ūkininkavimo praktika. Turime būti tiesiog praktiškais. Turime geriau dalytis inovatyviomis ūkininkavimo praktikomis. Tik tuomet turėsime naudos. Taigi keitimasis gerąją patirtimi yra inovatyvaus požiūrio sudėdamoji dalis. Mūsų komitetui labai svarbus dalykas yra tai, kad gamyba būtų didinama ne aplinkos sąskaita. Ir vakar mes kalbėjome apie gamtos būklės ataskaitą ir matome, kad intensyvus intensyviai vystomas žemės ūkis e, yra atsakingas už biologinės įvairovės nykimą, taigi atsiranda iššūkis viena vertus reikia daugiau maisto produktų, daugiau produkcijos, kita vertus e, yra naikinama biologinė įvairovė. Todėl reikalingos naujos inovatyvios ūkininkavimo technikos, bet ir geresnis ūkių valdymas. Kartais e, reikalinga netokia intensyvi žemdirbystė. Laukiu šios nuomonės ir pateiksiu keletą pasiūlymų dėl pakeitimų prie šios ir taip labai tvirtos nuomonės. Toliau, ponės Hausling. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai už pateiktą pranešimą. Pranešime paminėta begalė svarbių dalykų. Vakar įvyko diskusija Žemės ūkio komitete to pačiu klausimu. Ir vis dėlto e, diskusija e, Žemės ūkio komitete skiriasi nuo e, šio komiteto diskusijos. Žemės ūkio komitete buvo kalbėta apie ir apie pesticidų, ir apie trašų naudojimą, kaip apie pažangų dalyką. Mes buvo kalbėta apie tai, kad reikėtų pagerinti dabar taikomus metodus. Bet tokių metodų taikymas žemės ūkio sektorio sukelia ir didžiulį šalutinį poveikį. E, e, nyksta e, įvairios biologinės rūšis, bio įvairovė, ekosistemos, taigi toks atsakas ateityje nėra tinkamas. Aš pasisakau už novatorišką ūkininkavimo modelį, pavyzdžiui, ekologinį modelį nes jis sukelia žymiai mažesnį šalutinį poveikį. Ir naudojant tokį metodą taip pat galima užtikrinti apsirūpinimą maisto produktais. Mums reikia pagaminti daugiau kaip maisto produktų daugiau, 40 procentų daugiau, bet e, tai būtų tinkama perspektyva, jeigu visi maitintųsi taip kaip mes. Tačiau e, ne visas pasaulis maitinasi taip, kaip mes, europiečiai arba amerikiečiai, tai reikštų dar didesnio kiekio mėsos sunaudojimą, tai nefunkcionuotų. ES yra pagaminama daug mėsos ir pieno. E, šios produktus e, teikiame į pasaulinę rinką. Ir mes į pasaulinę rinką tikrai šiuo metu pateikiame labai daug gyvūninės kilmės baltymų. Bet mes turime pagalvoti, ar tikrai mūsų ūkininkam būtų naudinga masinė produkcija, masinė gamyba. Taip pat e, e, nemažai daug maisto produktų yra išvaistoma, nepatenkant e, vartotojo stalo. E, bet e, kitose šalise nėra tinkama išvystyta infrastruktūra, maisto produktai vartotoje tiesiog nepasiekia. Mes taip pat, ko gero, sutarėme dėl to, kad šiuo metu ES, bet ir visame, taip pat visame pasaulyje labai sparčiai nyksta darbo vietos žemės ūkio sektorija, mažėja ūkininkų skaičius. Na, o mes turėtumėm pasirūpinti, kad e, kiek įmanoma daugiau ūkininkų išliktų e, e, gamybos sektorija, kad nemažėtų ūkininkų skaičius. Ačiū toliau, panas Balca. Ačiū pirmininkė. Nuomonės projektas E, projekte akivaizdžiai rašoma apie iššūkius ir tie iššūkiai dažnai vienas kitam prieštarauja. E, rašoma apie tai, kad auks gyventojų skaičius, o tai suprantama reiškia, kad reikės ir daugiau maisto pagaminti. Europoje stengiamės gaminti kokybišką maistą. Nereikėtų užmiršti, kad ir nuomonės projekte rašoma apie kitą žemės ūkio uždavinį, tai yra e, išsaugoti ūkius ir ūkininkus. Ir tai yra svarbu siekiant išvengti kaimų tuštėjimo, nes mūsų kaimai atlieka svarbu vaidmenį. Dar yra vienas dalykas, kuris nenurodomas dokumente, bet anksčiau buvo apie tai minima. E, reikėtų pagalvoti apie robotinės procedūras. Kiek žinau, robotika yra taikoma žemės ūkija, gaminant genetiškai modifikuotus produktus ir soją. visa, visa žemės ūkio veikla atlieka mašinos. Ir tai, e, bet kita vertus, tai prieštarauja kitam mūsų tikslui kovoti su kaimo tuštėjimu. Ir jeigu norime to išvengti, vadinasi, turime peržiūrėti tikslus, bet gal aš netinkamai supratau. Pane Pierik. Ačiū. Vakar Žemės ūkio komitete vyko labai panaši diskusija. Kai kalbame apie ateities BŽUP, tai e, žemės ūkio maisto gamybos sektorius e, nebūtinai yra e, svarbiausias dalykas. Vakar kalbėjome su Europos investicijų banko atstovu ir buvo kalbama apie tvarų energijos vartojimą. Turime galvoje ir trašas, ir įvairius fosfatus, ir, ir metaną, ir reikėtų paminėti ir vandens direktyvą, ir dirbožėmio ir oro kokybės direktyvą. E, E, klimato kaitos kontekste ir jau 20, 20 metų prašau to paties. Reikalingos, ūkininkams reikalingos inovatyvios priemonės gaminant maistą, maisto produktus kitose direktyvoise yra nurodyta irgi daug kitų dalykų. Mes turime ir atliekų direktyvą, ir trašų direktyvą, ir turime galvoje ūkininkus, ir mažus ūkius, ir turime dirbti didesnių mastų dėl šių klausimų. Ačiū. Ačiū, ponas Elimovič. Dėkoju. Aš norėčiau paminėti keletą dalykų ir tuo pačiu iš viso širdies padėkoti už šią nuomonę, nes tai yra mėginimas skatinti inovacijas ir gerinti žemės ūkio sektoriaus įvaizdį. Vakar Žemės ūkio komitete apie tai buvo kalbama ir supratau, kad esama labai daug baimių baimių dėl užimtumo, kaip tai paveiks užimtuvą, kaip tai paveiks žalinimą. Tačiau turėtume pamėginti, nes žemės ūkio sektorius yra laikomas senovišku, neefektyviu, klimatą teršiančiu e, ir, ir gamtai kenkiančiu verslu. Bet tai netiesa. Kai ką galima ir reikėtų patobulinti, nuomonėje yra labai svarbus siekis, kuriam turėtume pritarti. Tai yra inovacijos, žalinimas, veiksmingas išteklių naudojimas, biologinės įvairovės išsaugojimas ar mes kalbame ir apie visą žemės ūkio sektoriaus įvaizdžio pagerinimą, nes labai daug lėšų skiriama žemės ūkiui. Ir labai svarbu pasižiūrėti, kaip tame sektoriuje naudojamos lėšos, todėl turėtų būti geros gairės, kaip reikėtų vertinti žemės ūkį kaip inovatyvų, kaip skatinantį inovacijas, o ne kaip darantį žalą aplinkai. Mums tiesiog reikia, kad būtų užtikrintas tas maisto kiekis, kurio reikia. Manau, kad e, reikėtų nuoširčiai pritarti šiai nuomonėj ir palinkėti pranešėjai sėkmės. Ačiū toliau, ponė Delahaja. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui už jo darbą. Noriu pasidalinti kai kuriais pastebėjimais dėl tre, trijų dalykų. E, kalbame apie tai, kad išvaistami milijonai tonų maisto produktų. Tačiau turime susitarti visų pirma dėl to, kokia yra maisto švaistimo, maisto produktų švaistimo apibrieštis. Ta klausimą norėčiau žodžiu komisijos nariui Hoganui dėl šešto punkto. Manau, kad prieš e, pristatant naujas ekologiškėjimo priemonės turėtume pabandyti įvertinti, kaip sekasi gyvendinti dabar e, ta, gyvendinamas e, ekologiškėjimo priemonės, perėmo link žalesnio ūkio priemonės. Ir turėtume siekti skatinti tokį žemės ūkį, kuris labiau tausotų aplinką. Ir dėl aštunto punkto noriu kai ką pasakyti apie inovacijas. Manau, kad e, prieiga prie, prie aukštaigio interneto e, kaimo vietovėse taip pat yra pažangos veiksnys, tai užtikrina ir tai užtikrina žemės ūkį labiau tausojantį aplinką ir e, taip galėtume surinkti ir duomenys apie tai, kokios tendencijos yra šioje srityje, nes dažnai duomenys yra konfidencialūs. Ačiū. Ačiū. Ir ponia Meivy. Ačiū, pirmininkė. Aš kaip šešėlinė pranešėja norėčiau padėkoti kolegai už parengtą pranešimą. Ten tikrai paminėti daugelis svarbių aspektų susiję su žemės ūkio ateitime. Mes e, turime atsižvelgti ir į klimato kaitos pokyčius, ir į vis didėjančio gyventojų skaičiaus poreikius. Kalbant apie e, žemės ūkio ateitį, e, tai nemažai kolegų jau minėjo ir bio įvairovės svarbą ir apsaugą pranešėjas irgi tą mini savo dokumente, bet aš manau, kad tam reikėtų skirti dar daugiau dėmesio. Taip pat reikėtų pabrėžti ir, kaip jau sakiau, bio įvairovės apsaugą. Reikėtų sustabdyti biologinių rušių nikimą. Taip pat jau buvo uh, kalbėta ir apie dirbožėmio naudojimą. Europoje, kaip kad nurodyta metinėje ataskaitoje apie Europos dirbožėmio kokybę, tai čia europinių lygių nėra pakankamai dirbožėmio kokybę užtikrinančių teisės aktų ir tai kelia problemų. Toliau uh, molekulinių markerių naudojimas, tai galėtų e, taip pat e, pagerinti padėtį. Taip pat reikėtų skatinti ekologinę gamybą, užtikrinti ir pakankamai, e, pakankamą pagaminamų pašarų kiekį tam, kad nebūtumėm priklausomi nuo importo. Reikia taip pat ir dirvo, e, dirbožėmis augančių technologijų, taip pat reikėtų skatinti ūkininkus e, naudo, e, investuoti į bio įvairovę ir vengti pernelyg dirbožėmi alinančių technologijų naudojimo. Tai galėtų pagerinti aplinkos padėtį, o taip pat padėtų išsaugoti ir daugiau gyvūnų bei augalų rušių. Dėkoju. Ačiū, o dabar komisija. Ponas Peters išsakys, kokia yra Europos komisijos pozicija šiuo klausimu. Mr. Peters is not here, probably. No? Okay. The commission is not here. Okay. Komisijos atstovų nėra. suteiksime tai galimybę pranešėjui užbaigti šio klausimo svarstymą. Prašau, ponė Zofolė. Ačiū visiems kolegoms. Man atrodo, kad e, iš esmės visi sutarėme. Taigi mes pasistengsime dar pagerinti šį pranešimo pasiūlymą. Mes e, neturime bijoti ateities, neturime bijoti naujų mokslinių tyrimų, jie juk yra esminiai ir žemės ūkio sektoriui, Moksliniai, moksliniai tyrimų e, rezultatus turėtų e, gauti ir ūkininkai. Tai svarbu ir ES, ir e, visam pasauliui. Dabar mes išgyvename krizę ir ji nėra vien tik tais ekonominė krizė, tai yra ir vertybių, idėjų krizė ir mums yra būtini tokie pokyčiai. Noriu priminti, kad pakeitimus reikia įteikti iki lapkričio 27-osios, o balsuosime komitete gruodžio 21-22 dienomis. Ir dabar galime perėti prie kito darbo tarkės punkto. Noriu pakviesti poną Bertolinį, e, PPO e, atstovą mokslininką ir pradėsime keitimąsi nuomonėmis dėl PPO e, agentūros parengtos monografijos, kurioje vertinamas galimas raudonos mėsos ir perdirbtos mėsos vartojimo kancerogeniškumas. Pastarosiomis dienomis tai tapo labai prieštaringų klausimų Europos lygmenių. Ir pradėti diskusijas. Iš karto sutikiu žodį PPO atstovai. kad išklausytume pristatymą ir paskui pradėtume diskusijas. Pone Bertolinė. Ačiū pirmininkė, dėkoju Envi komitetui, Europos parlamentui, kad pakvietė mus pristatyti mūsų dėžio mokslinio tyrimo agentūros paskelbtus tyrimų rezultatus prieš keletą savaičių. Tikriausiai nereikia pristatinėti šių skaidrių jums, bet iš tikrųjų tai tapo pastarųjų savaičių aktualija. Ir čia yra e, įvairių straipsnių e, citatos. Noriu pristatyti pačią monografiją, kurią parengė mūsų agentūra. Tai tarsi E, kancerogeninių medžiagų enciklopediją. Ten vertinamos medžiagos, kurios gali sukelti e, vėžį žmogui. E, Vertiname veiksnius, bandydami juos priskirti dviem grupėm arba sukelia arba ne. Vertinome darbo aplinkos įtaką, cheminių, fizinių, biologinių veiksnių įtaką, taip pat maistą maistą, vaistus, e, į gyvenimo būdo poveikį. Ir iš įvertintų, e, įvertinamame apie tūkstantį veiksnių, iš jų 118 vertinami kaip kancerogeniški žmonėms, o 360 galimai kancerogeniški. E, mūsų agentūros parengtas e, raudonos mėsos ir perdios mėsos gaminių vertinimas e, parengtas remiantis mokslinio tyrimų komiteto rekomendacijomis. Tai nepriklausomas komitetas, kuris priima esminius sprendimus, nusprendžia, ko, kokius tyrimus atlikti, kadangi pastaruojaisiais dešimtmečiais parengta daug mokslinių studijų šią temą. Uh, paskutinės PPO bendro pobūdžio rekomendacijos šio klausimu pasirodė 2002-aisiais, taigi senokai. Taigi 22 nepriklausomi mokslininkai, kurie turėjo taip pat pasirašyti e, interesų konflikto galimą atskleidimą, pasižadėti, kad interesų konflikto nėra. Jie, atli, jie ištyrė e, 800 įvairių studijų, e, tas darbas užtruko 6 mėnesius ir paskui 10 dienų mokslininkai užsidarė vienoje patalpoje dirbo, rengdami išvadas. Taigi tai buvo tikrai nemažai pastangų pareikalavęs procesas. Kokias e, medžiagas tyrėme? Raudona mėsa, jautena, veršieną, keulieną, arklieną, e, avieną, ožieną, bet ne paukštieną ir, ir ne žverieną. Dėl tam tikrų priežasčių. Dėl biologinių sumetimų, taip pat dėl to, kad mes neturėjome pakankamai studijų parengtų, kurias būtume galėję nagrinėti. Taip pat nagrinėjome perdirbtos mėsos gaminius. Tai yra bet kokie mėsos gaminiai, kuriuose buvo ir gali būti ir vištienos, e, kurie, e, pavyzdžiui, tai, tai būtų rūkyti, sūdyti, e, kažkaip kitaip konservuoti cheminių medžiagų pagalba konservuoti gaminiai, tai apima kumpi, e, dešras ir trumpai išvados perdirbti mėsos gaminiai yra kancerogeniški žmonėms, remiantis pakankamų kiekių e, įrodymų, duomenų įrodymų, kurie įrodo, kad e, vartodami perdirbtos mėsos gaminius žmonės rizikuoja susirgti storosios žarnos vėžių. Taip pat e, raudona mėsa galimai tikriausiai yra kancerogeniška žmonėm, žmonėms. Tai tokiais išvados prieita remiantis įvairiais įrodymais, tačiau kol kas tiesioginio ryšio įrodyti, tiesioginio ryšio neaptinkame. Egzistuoja tam tikra rizika, kad jei kiekvieną kad, kad tie, kurie valgo daugiau perdėtos mėsos gaminių, lyginant su tais, kurie visiškai nevalgo perdėtos mėsos gaminių, tai valgantis, jeigu valgantis per dieną 50 gramų tokios mėsos, 18 procentų jiems padidėja rizika susirgti storosios žarnos vėžių. Noriu pakalbėti apie apibrieštis ką mes, apie ką mes kalbame, ką mes turime omeny. Viena, vienas A grupė gaminiai priskiriami jai e, ir yra kancerogeniški. Tačiau e, ne, negalima remiantis apibrieštimi vertinti riziką, pavyzdžiui, kiek, kiek vėžio susirgymų gali sukelti žmonėms tų gaminių vartojimas. E, taigi vertinama raudona mėsa ir rūkyti, ir galima vertinti gyvenimo būdą, tarkim, ar rūkimas kelia tokią pat riziką ar ne. Pavyzdžiui, tai nereiškia, kad rūkimas, alkoholio vartojimas arba e, tarša, užterštas oras turi, turi tokį pat poveikį kaip, kaip raudonos mėsos ar perdirbtų mėsos gaminių vartojimas. Čia matote, kokiomis kategorijomis rėmėsi AIRK agentūra pirmoji gaminių kategorija. Šie gaminiai tikrai sukelia vėžį. 2A grupė e, galimai sukelia. Ir ketvirta grupė gaminių tikriausiai, tai gaminiai, kurie tikriausiai nesukelia viešinių susirgymų. Kalbant apie riziką žmonėms e, ir, ir kokios kitos medžiagos priskirti, priskirtiamos pirmai A kategorijai pavyzdžiui, perdirbta mėsa 18 procentų padidina riziką susirgti storosios žarnos vėžių. Jeigu surūkote 20-30 cigarečių per dieną, e, rizika susirgti plaučių vėžių iškyla 20, 25 e, kartais. Tai yra beveik 2000 procentų. Pristačiau tą pavyzdį, kad būtų e, lengviau suprasti. O jeigu išgėsite 4-5 4-5 taurės alaus ar vyno per dieną, e, rizika susirgti kai kurių rūšių vėžių sus, iš, išauga 180 procentų. Taigi, jeigu vertinsime tokius absoliučius skaičius, tyrimus, padarius iš, išvadas po tyrimų, kiek kokios, kiek vėžių susirgymų per metus užfiksuojama. Vienas milijonas dėl rūkimo, 600 tūkstančių dėl alkoholio vartojimo, 50 tūkstančių atvejų dėl raudonos mėsos vartojimo ir 44 tūkstančiai, 34 tūkstančiai e, dėl vėžio atvejų sukeliamų perdirbtos mėsos vartojimo. Taigi, matote, kokia yra situacija. Galime pažvelgti konkrečią šalį. Pavyzdžiui, Žingstinė karalystė darome prielaidą, kad visi šalies gyventojai nustoja rūkyti. Tuomet e, vėžinių plaučių vėžių susirgimų plaučio vėžio atvejų sumažėtų 64 tūkstančiais atvejų. Jei visi jungtinėje karalystėje nustotų valgyti raudoną mėsą ar perdirbtus mėsos gaminius, e, vėžio atvejų sumažėtų beveik 9 tūkstančiais atvejų. Taigi palyginkite 65 tūkstančiai ir 9 tūkstančiai. Kodėl rizika taip skiriasi? Nes tik 20 procentų žmonių rūko ir beveik šimtas procentų žmonių, beveik visi žmonės valgo raudoną mėsą arba perliptą mėsą. Taigi rizika yra, jeigu rizikos veiksnys taikytinas visiems gyventojams, e, tai galutiniai skaičiai yra kitokie. Kodėl e, raudona mėsa arba perdita mėsa yra kancerogeniška, yra kancerogenas. Mėsoje yra viena e, konkreti molekulė, hem molekulė, kuri erzina um, virškinamojo trakto lasteles. Ir, e, ir, ir dėl to, dėl, dėl ten. Dėl, dėl išprov, tokių išprovokuotų procesų gali e, atsira, atsirasti vėžiniai susirgymai. Toliau nitratai, kuri, kurių pridedama į perdirbtą mėsą, e, žarnynę, E, gali pasigaminti kancerogeniški junginiai ir galiausiai e, virimo paruošimo metodas, jeigu mėsa ruošiama aukštoje temperatūroje, e, tai čia pasigamina policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, kurie taip pat yra, gali sukelti susirgymus. Na, tikriausiai daug girdėjote teiginių apie tai, kad tai nesvarbu, gal tai nerimta, tačiau tai kad įtariama, jog raudona mėsa gali sukelti e, vėžinius susirgymus. Informacijos apie tai buvo specialioje literatūroje ir kai kurios šalis ėmėsi konkrečių priemonių, pavyzdžiui, Junktinė karalystė. Ir nerekomenduojama valgyti daug perdirbtos mėsos. Švedijoje rekomenduojama valgyti nedaugiau nei 500 gramų raudonos mėsos per savaitę. Niderlanduose taip pat e, rekomenduojama nevalgyti daug perdirbtos mėsos gaminių, o Australijoje taip pat mėsą rekomenduojama valgyti valgyti tik mažais kiekiais ir retai. 2003-aisiais buvo paskelbta studija, kur pasakyta, kad tie, kurie e, ne vegetarai turėtų susilaikyti ir nevartoti daug rūkytų mėsos ar kitaip konservuotų e, mėsos gaminių, tai yra e, dešrų, e, kumpio, lašinių. Išvados. E, e, šį mėsos vertinimą turime įtraukti į rekomendacijas dėl sveikos metybos. Sveika metyba reiškia, kad reikia valgyti e, baltymų, taip pat turi būti, žmogus turi gauti vitaminų, geležies. Ir mūsų rekomendacijos, kurias e, teikiame dabar, tai rekomenduojame kiek įmanoma labiau vengti perdirbtos mėsos gaminių, nes tai yra kancerogeniška, taip pat yra labai kaloringa, tai kelia didesnę susirgymo vėžio ir kraujagyslių lygomis riziką ir raginame e, gauti baltymų, geležies, vitaminų per iš kitų gaminių, bet e, taip pat valgyti daug šviežių vaisių ir daržovių, e, riboti cukraus ir druskos suvartojimą ir vengti alkoholio. Dabar esu pasirengęs išklausyti jūsų komentarų ir klausimų. You your... Ačiū už pristatymą. Ačiū už naudingus patarimus, kaip sveikai maitintis. Na, o dabar galime pradėti diskusiją komitete. Pone Ruic, prašau žodžio ir iš karto jį, jai suteikiu. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo to, kad maisto sauga yra labai svarbus dalykas žmonių sveikatai. Tai yra sveikatos pagrindas. Tačiau, jeigu galima, norėčiau pradėti nuo kritikos. Tyrimo metu buvo pereita prie išvadų ir aš nenorėčiau kalbėti labai griežtai, bet manau, kad požiūris galėjo būti šiek tiek atsargesnis, kai dėl tyrimo metu gautų rezultatų. Dabar iš karto pateikti perspėjimai dėl per didelio uh, perdirbtos mėsos vartojimo, teigiama, kad tai sukelia vėžio riziką. Manyčiau, kad tai buvo labai netargų žingsnis. Be to, šis išvados buvo paskelbtos, o pats tyrimas dar nėra prieinamas. Regis prieš mėnesį buvo paskelbtos išvaidos, jos yra svarbios, bet rezultatą reikėjo pateikti kitaip paties tyrimo dar kartą kartoju negaliu rasti. Esama pačių įvairiausių tyrimų, teigiama, kad buvo išnagrinėta 800 studijų. Norėtume žinoti, kokia buvo imtis, e, kokie buvo mėsos mėginiai, reikalinga turėti daugiau informacijos, kad būtų galima padaryti tinkamas išvadas ir suprasti, ar tos išvados buvo padarytos atsižvelgiant į kitus veiksnius ar ne. Manau, kad klausimas toks yra labai svarbus, tačiau buvo elgiamasi netinkamai. Aš nekantraudama laukiu paskaityti patį tyrimą prieš padarydama išvadas. Iš karto suteikiu žodį ponė Grostet, prašau. Tikrai svarbu e, buvo surengti diskusiją šią temą, kuris yra labai opus. E, jis ypač rūpi vartotojams, kurie yra sunerime. Ir e, jeigu egzistuoja tokia rizika, net, net jeigu atšilgiant į tai, kad mėsa yra baltymų šaltinis ir negalime vis, rekomenduoti visiškai atsisakyti mėsos, kai kurie vartotojai na, gali atsisakyti rūkytų mėsos gaminių, mėsos, raudonos mėsos gaminių gamintojai, e, ūkininkai taip pat yra sunerimi, ypač tie, kurie gamina tradicinius gaminius, kaip iš tikrųjų yra. Antra, žinoma, mes suprantame, kad reikia valgyti daugiau daržovių ir vaisių, visi tą žinome E, taip pat e, lastelienos, kurios yra vaisiuose ir daržovėse. Tačiau puikiai žinome, kad e, vaisiuose ir daržovėse yra nemažai pesticidų, cheminių trašų likučių ir šios medžiagos taip pat tam tikrą prasme yra kancerogeniškos. Tie gaminiai, ekolo, na, plėtojamas ekologiškas ūkis, ekologiški gaminiai auginami, bet galbūt ne, nepakankamai plačiu mastu. Ir galbūt reikėtų mažiau naudoti pesticidų, tačiau vartotojai vėlgi dvėjoja dėl to, ką rinktis, nes biologi, ekologiška produkcija dažnai yra brangesnė, ekologi, ekologiški E, vaisiai ir daržovės ir dėl to jūsų vartojimas gali būti mažesnis. Jūs nekalbėjote apie žuvį, nors mes žinome, kad žuvis, kokybiška žuvis, išauginta paisant aplinkos saugos reikalavimų, taigi tokia žuvis yra puikus e, pasirinkimas, tinkamas sveikatai. Tačiau kai, kai kur žuvis, kai kuriais atvejais žuvis auginama žuvininkistės ūkiuose dažnai yra netinkamai auginama, e, pašaruose būna gypsidabrio. Taigi vartotojus galų gale sunku suvokti, ką pirkti, ką duoti savo vaikams. Reikia platesnės informacijos, e, labiau aiškesnės informacijos vartotojui, kad jis galėtų suvokti ryšį tarp sveiko, sveikos mytybos ir. E, bet tikrai reikėtų informacijos platesnėme kontekste. Ek. Ačiū toliau, panas Ek. Ačiū, pirmininkė. Na, kalbant apie tai, kad PPO paskelbė savo ataskaitą, tai tikrai džiaugiuosi, bet iš karto pasakysiu ir tai, kad aš jau 20 metų esu veganas. Ir man svarbu, kad būtų suvartojama mažiau mėsos. Prieš penkerius šešerius metus pasirodė tyrimai. E, kurie irgi rodė, kad e, mėsa e, kenkia sveikatai, kaip jau galima valgyti gyvūnus. Na ir e, nuo to laiko Vokietijoje labai daug kas pasikeitė. Per labai trumpą laikotarpį padaugėjo tokių žmonių, kurie pradėjo mažiau valgyti mėsos arba iš viso jos nebevalgo. Dabar yra 8 procentai Vokietijos gyventojų vegetarijai arba veganai. Toliau dėl gamintojų. Jie irgi nenukentėjo, atvirkščiai. Vokietijoje vis auga alternatyvios mėsos industrija. Tai, pavyzdžiui, yra sojos pramonė ir ji tikrai labai labai sparčiai auga, dviženkliais procentiniais dydžiais auga įvyko ir šios pramonės atstovų kongresas visiškai neseniai Vokietijoje. Ir ten irgi buvo kalbėta apie alternatyvių maisto produktų teikimą į rinką. Vokietijoje yra daug stambių įmonių, kurios e, pakeitė savo gamybą. Jos dabar gamina uh, alternatyvius maisto produktus, nebe mėsos produktus. Ir panašu, kad jiems tikrai puikiai sekasi. Toliau 18 procentų. Šis skaičius buvo minėtas. E, ir kad e, mėsos vartojimas padidina susirgymo vėžių tikimybę 18 procentų, ypač jeigu kalbame apie riebios mėsos naudojimą padidėja taip pat susirgymų e, kraujagislių lygomis skaičius, e, didėja cholesterolio lygis kraujyje. E, žuvis irgi nėra alternatyva. Praktiškai visos žuvis iš jūrų jau išvejotos. Po poros dešimtmečių tų žuvų, kurios dabar naudojamos žvej... mytybai, praktiškai nebeliks. Na, o žuvų ūkiuose e, pagamintos žaugintose žuvise yra begalės įvairių kenksmingų medžiagų. Taip pat vis didėja ir antimikrobinis atsparumas. Vis artėja e, Paryžiaus konferencija klimato kaitos klausimais, COP21. Ir ten bus kalbama apie CO2 emisijas. Per pastarąjį šimtmetį emisijų kiekis išaugo 32 kartus. Jeigu mes tikrai norime išmaitinti visą uh, pasaulį, tai mes turime atsižvelgti į PSO rekomendacijas ir mažiau naudoti mėsos produktų. Ir čia aš norėčiau užduoti klausimą Europos komisijai. Jau buvo sakyta, kad cigaretės labai kenkia žmonių sveikatai. Sveikatai ant cigarečių pakuočių užrašyta rūkimas žudo. Gal reikėtų panašiai rašyti ir ant mėsos produktų pakuočių. E, per didelis mėsos produktų suvartojimas kenkia sveikatai. Galbūt reikėtų panašaus maisto produktų ženklinimo. Ačiū Jums. Panas Hausling. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti už visus paaiškinimus, kuriuos šiandien išgirdome. Buvo kalbėta apie įvairias e, rizikas. Taip pat buvo minėta ir tai, kokią riziką kelia pernelyg e, e, didelis mėsos suvartojimas. Visuomenėje taip pat vyksta įvairios diskusijos. Kai kas sako, kad bandoma keisti visą kultūrą, bet Aš pasakysiu štai ką. Aš jau geriau e, suvartosiu, suvalgysiu mažą gabaliuką ekologiškai pagamintos mėsos, negu e, kažkokios tai dirbtinai pagamintos sojos. Kolega siūlė e, atitinkamai ženklinti maisto, mėsos pakuotės, bet man atrodo jau čia perlenkta lasda. Man būtų įdomu, ar mes čia dabar turėtumėm e, naudotis Australijos e, pavyzdžių, teikti rekomendacijas. Taip, jeigu yra suvartojama per daug mėsos, tai yra problema, tai turi neigiamo poveikio sveikatai. Bet man atrodo, viskas priklauso nuo suvartojamos mėsos kiekio ir e, europiečiai tikrai sunaudoja per daug mėsos, valgo per daug mėsos. Ko gero dėl to niekas nesiginčys. Mes turime pasidaryti išvadas. Bet tikrai noriu pasakyti, kad Vis dėlto organizmui reikia ir kažkiek mėsos, nereikia iš esmės keisti visos kultūros. Ačiū toliau panas Čyrija. Ačiū pirmininkė. Prisipažinsiu, kad esu labai susirūpinęs, nes aš tikėjusi, kad po šių diskusijų mes būsime nuraminti bet e, dėja taip neatsitiko. Tikrai nesiginčiu, nesiginčiu su mokslininkų duomenimis. PSO pateikė e, šią ataskaitą, bet nevyko tinkama komunikacija su visuomenė. Jeigu aš gersiu per daug kavos, vartosiu per daug cukraus arba mėsos, tai tikrai pakenks e, mano kūnai, mano sveikatai. Bet e, iš tikrųjų svarbu, kad žmonės gyventų sveikai, bet tokie visokie e, pranešimai, ko gero, sukelia neigiamą poveikį Jeigu mes sakome, kad mėsa yra kancerogeninė, bet paskui prezentacijos pabaigoje kalbame ir apie tai, kad mėsos organizmui reikia, tai ko vertas jūsų darbas? Aš e, daug šiuo klausimu domėjausi, gilinausi įvairius dokumentus. Perskaičiau 2013 metais paskelbtą straipsnį. Jis pasirodė epidemiologijos klausimams e, e, skirtame žurnale amerikiečių žurnale. Ir e, ten e, buvo irgi analizuojamos e, PPO rekomendacijos. Ir rekomendacijos kelia susirūpinimą, nes paaiškėjo, kad 55,5 procentai visų rekomendacijų nėra pagristos moksliniais duomenimis. Kaip jau sakiau, aš nepaėmiau kažkokio paprasto laikraštuko aš naudojuosi mokslininkų žurnalo duomenimis ir tikrai esu labai susirūpinęs dėl to, kaip yra skleidžiama informacija. Toks e, informacijos paskelbimas e, kenkia ir prekybai, ir žmonėms lieka viskas neaišku. Pasaulio sveikatos organizacija yra paskelbusi ir rekomendaciją, e, kur rekomenduojama įvairioms agentūroms labai atsargiai skelbti informaciją ir ją grįsti moksliniais domenimis. E, aš ir pats galėčiau pasakyti, jeigu per nelik daug mėsos valgysite, susirksite uh, E, vėžiu. Aš irgi galėčiau pasakyti, negerkite per daug vyno, nevalgykite per daug cukrus, bet aš neturiu medicinio išsilavinimo. Taigi, jeigu mes e, teikiame būtent tokią informaciją, tai aš nemanau, kad mes padarysime didžiulės pažangos, nemanau, kad žmonės pradės maitintis sveikiau. Atsimename, anksčiau būdavo sudarim, sudaromi įvairūs mytybos profiliai ir Buvo daug visokios informacijos, bet e, iš esmės pagrindiniai principai yra tokie. Reikia maitinti sveikai ir e, e, žmogų reikalinga fizinė veikla. Jeigu tiesiog bus skelbiama, kad mėsa yra kancerogeninė, sukelianti vėžį, tai nieko nepasieksime, tiesiog bus pakengta ir PPO prestižui bei reputacijai. Ponas Pedičinė. Ačiū, pirmininkė, aš pritariu tiems, kurie nusiteikia skeptiškai dėl paskelbtos informacijos. Aš džiugiuosi, kad dabar vyksta ši diskusija, nes tikrai svarstami labai svarbus klausimai. Mes jau kurį laiką girdime e, e, įvairių, taip pat ir didžiulį autoritetą turinčių mokslininkų E, informacija, taip pat ir mokslinėje literatūroje jau seniai e, buvo įtariama, kad mėsa yra kancerogeninė, jeigu yra vartojama tam tikrų būdų. Ir taip pat e, noriu pasakyti, kad paprastai mėsos naud... pernelyg didelis naudojimas 30, o ne 18 procentų e, padidina riziką susirgti įvairiamis vėžio rūšimis, ne vien tik tai storosios žarnos, kasos ar gauptinės žarnos ar, e, ar prostatos vėžio. Aš pritariu tam, ką anksčiau pasakė kolega. Labai svarbu, kaip bus skleidžiama e, mokslinė informacija. Aš bijau, kad e, dabar informacija nėra aiški. Sakoma, kad 18 procentų e, padidėja e, vėžio rizika naudojant raudonąją mėsą. Paskui kalbam apie perdirbtą mėsą. Taip pat yra pateikiami ir kiti duomenys, kurie jau buvo žinomi ir anksčiau mokslinėje literatūroje. Aš negaliu tiesiog sakyti, kad e, e, mėsos vartojimas padidina vėžio riziką 18 procentų, bet e, reikia pasakyti ir koks konkrečiai mėsos kiekis tą gali padaryti. Kiek tos mėsos reikia suvalgyti, kad padidėtų rizika 18 procentų. dar vienas dalykas. Ta vertinama rizika 18 procentų. Ar ji buvo padidinta su bendra rizika, e, kai susideda keli rizikos veiksniai? Tai irgi labai svarbu. Mes negalime tiesiog kalbėti apie perdirbtos mėsos keliamą riziką ir pamiršti cigaretes, alkoholį, Reikia kalbėti apie bendrus rizikos veiksnius arba rizikos veiksnių e, sumą. Maisto produktų pramonė e, yra irgi susirūpinusi dėl e, šių atliktų tyrimų. Dabar žmonės yra susirūpinę dėl savo sveikatos, bet yra pastebimas susirūpinimas ir iš ekonomikos sektoriaus. Jeigu yra teikiama tokia informacija, atliekami tokie vertinimai, tai svarbu, kad e, atliktas vertinimas, tyrimas būtų objektivus, nepriklausomas e, e, tam, kad būtų galima pateikti objektivius rezultatus objektyves išvadas, kurios galbūt turės poveikio mūsų ateičiai. Panas Balsa. Ačiū. Ačiū pranešėjui, tai jo pareiga taip kalbėti, dėl to, kad jo tokios funkcijos, jis remiasi turimais faktais ir teigia, kad raudono, raudona mėsa yra karcerogeninė. Iš tikrųjų, toks yra tyrimų rezultatas, tačiau toks teiginys yra klaidinantis, nes tas 80 procentų skaičius, kuris rodo riziką, turi būti lyginamas su, pavyzdžiui, rūkimo rizika. Ir tai yra 2500 procentų bet paprastam žmogui 18 procentų, paminėti 18, 18 procentų rodo, kad vienas iš šešių žmonių susirga vėžių. O tai yra klaida, nesusipratimas, nes turime žinoti 80 procentų nuo ko ir tik tuomet kalbėti. Jūs taip pat pateikite pavyzdį iš Junktinės karalystės, kur dažniausiai vartojama perdirbta mėsa ir kokiagi yra šviežios mėsos vartojimo rizika, ar ta rizika yra mažesnė. Kitas klausimas, kuris iškyla, tai būtų toks. Dauguma mokslinių tyrimų yra atliekami Junktinėse Amerikos valstijose, kur dabar yra naudojama rinkoje parduodama klonuota, apšvitinta mėsa, kad ilgiau išliktų šviežia. Taigi, man irgi atėjo galva tokia mintis, kad jeigu šie rezultatai pagrysti e, JAV rinką, tai jie irgi gali būti klaidinantys. Ir jeigu ši rizika yra tikrai tokia rimta, tai prieš dvi savaitės Strasbūrė e, prieimėme neteisingą sprendimą, nes subsidijas skyrėme jautienos augintojams. Pane Dornano, ačiū pirmininkai, aš kalbėsiu trumpai iš tikrųjų. Uh, E, ši studija verčia mus susimastyti apie raudonos mėsos ir perdirbtos mėsos vartojimą, bet šiandien kalbame apie raudoną mėsą, bet galime kalbėti, kaip ponia Grostė sakė, ir apie žuvį, apie žuvį, kuri auginama taikant intensyvius ūkininkavimo metodus, apie e, daržovės vaisius, kuriuose yra pesticidų ir tikriausiai tą patį galima būtų pasakyti ir apie, apie tuos maisto produktus. Iš tikrųjų, ar e, nėra svarbus kažkokie genetiniai veiksniai, genetinis polinkis, kuris taip pat yra aktualus e, vartojant raudoną mėsą. Kitas dalykas e, - GMO pašarų. E, jeigu naudojame GMO pašarai gyvūnams, ar tai nesukelia didesnės vėžio rizikos, taip pat kaip su pramoniniu būdu išauginta mėsa. Dėl žymėjimo etiketėmis. Noriu pasakyti, kad mane, aš pasibaisėjau tuo, kad kai kuriuose Prancūzijos prekyb, didžiuosiuose pre, pre, prekybos ten, tinkluose e, e, parduodami, pavyzdžiui, žymėjimas etiketėmis. Dėl žymėjimo etiketėmis perskaitai, kad e, kad žuvis, kuri e, yra tau siūloma sužvejota kažkur Atlanto vandenyje, nors iš tikrųjų ji yra e, išauginta ūkija. Pane Evi, ačiū. Aš irgi norėjau pasisakyti šiuo klausimu. Esu labai dėkinga mūsų svečių už prezentaciją. Man atrodo, kad Viskas priklauso nuo interpretacijos, nuo vertinimo, kaip viską vertina mokslininkai. E, jeigu mokslininkų vertinimas mums patinka, tai mes jo šloviname, jeigu nepatinkame, tai tuomet mokslininkai pradedami juodinti. Aš asmeniškai esu e, vegetarė, pusę savo gyvenimo esu vegetarė. Ir esu e, įsitikinusi, kad Asmenis pasirinkimas, kokius produktus vartoti, yra labai svarbus. Ir mes turėtumėm galbūt teikti labiau specifines e, rekomendacijas kaip politikai. Aš manau, kad e, ši informacija galėtų paskatinti žmonės susimastyti šiais klausimais. Pernelik didelis mėsos vartojimas kenkia žmonių sveikatai ir man atrodo, čia reikėtų kalbėti ir apie dar vieną dalyką. E, yra naudojami labai intensyvus gyvulių auginimo metodai. Ir mane irgi e, domina, kaip intensyvi gyvulininkystė kenkia aplinkai, E, kaip dėl to e, e, nyksta miškai ir taip toliau, kaip yra naikinama aplinka. Man atrodo, dabar atėjo puikia proga plačiau pamastyti šiais klausimais. Mes visi tarpusavę susiję, visi gyvename toje pačioje planetoje ir e, turime daryti sąmoningus pasirinkimus, kurie susiję su mūsų ateitimi nes dabar dėl intensyvios gyvulininkystės yra tikrai labai e, e, naudojami, labai netaupai naudojami e, mūsų planetos ištekliai ir mes jau to negalime leisti. Ačiū, dabar steiksiu žodį komisijai. Ačiū Jums, ačiū už pristatymą ačiū pasaulio sveikatos organizacijos atstovai. Manau, kad e, šiame etape nedaug ką galime pridurti. Pasižymėjome tai, kas buvo pasakyta per diskusijas, laukiame, kada bus e, paskelbtas visas dokumentas, visa monografija. Ir kaip teigia ponas Bertulinis, šis e, klausimas, e, e, kad mėsa sukelia e, vėžį, yra skelbiama moksliniuose žurnaluose jau ne vienerius metus. Europoje akivaizdu, kad fizinė veikla ir maistinės medžiagos yra labai svarbus Ir tai yra labai svarbus veiksniai, o subalansuota mytyba taip pat labai svarbi, todėl šiame komitete mes esame kalbėję apie tuos dalykus. Mums kelia nerima ir tai, kad Europos Sąjungoje didėja vėžių atvejų ir, kaip žinote, kalbant apie gauptinės žarnos vėžį yra daug kalbama apie tyrimus, kad jis būtų nustatytas kuo ankstyvesnėse stadijose. Mes nagrinėjame situaciją, mes atsižvelgime į mokslinės rekomendacijas ir laukiame visos monografijos, kada ji bus e, paskelbta po kelių mėnesių. Kaip supratau, ačiū. Ačiū. O dabar Po diskusijų, manau, visi norėtų išklausyti atsakymus. Diskusija buvo labai intensyvi ir pastarąsias savaitės po informacijos paskelbimo buvo, vyko didelės diskusijos, akivaizdus ir nerimas e, mėsos gamintojų tarpe. Todėl labai svarbu žinoti aiškius šio tyrimo rezultatus ir žin, svarbu žinoti, kokios buvo tyrimo atlikimo sąlygos. Akivaizdu, kad tai remiasi ir kai kuriomis prielaidomis, kurios mums yra svarbios. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems parlamento nariams, kurie pateikė labai įdomių ir naudingų pastabų. Pradėsiu nuo pirmųjų. Tai, kad šis tyrimas buvo paskelbtas vėlai, tai minėjote keletas iš jūsų, tai yra problema, pritariu Jums. Ir mes viduje apie tai kalbėjome. Visa ta skaita kurio yra visų tyrimų santraukos ir literatūra, dabar yra peržiūrima, redaguojama, peržiūrimos visos citatos, bet rezultatai, šio tyrimo rezultatai nepasikeis, rezultatai vis tiek lieka tokie patys, nes analizė buvo atlikta labai rūpestingai. Taigi sutinku su jumis, kad reikėjo dokumentą paskelbti tuo pat metu arba tik šiek tiek vėliau. Taip, mes stengsimės to išvengti ateityje. Tikrai pasižymėjome jūsų pastabas. Buvo daug pastabų, daug klausimų tarp mės, dėl mėsos valgymo ir apskritai e, mytybos dėl to, kad ir daržovės yra užterštos ir yra kitų mytybos veiksnių. Mano nuomonė, tai yra kitokia diskusija, diskusija dėl sveikos mytybos ir Europos parlamente vyko tokios diskusijos, reikėtų kalbėti ir apie cukrų, ir druską, ir kitus produktus, bet tai yra jau visai kitokia diskusija, o mes šiandien jums pateikime moksliniai e, duomenys, kuriuos paskelbėme prieš kelias savaitės. Ir mes pateikėme atsakymą dėl raudonos ir perdirbtos mėsos kancerogeniškumo. Suprantama, reikėtų turėti galvoje visą sveiką, sveikos mytybos sistemą. Taigi galėtume pasakyti, kad e, mažinti mėsos vartojimą yra priimtinas dalykas ir tai neprieštarauja su mūsų neseniai atlikto tyrimo rezultatais dėl raudonos ir pertirtos mėsos kancerogeniškumo. Nepritarčiau ponai Čirijo dėl jo teiginių. Žinau, kokį tyrimą paminėjote, po paskelbimo jis buvo labai kritikuotas ir viduje, ir daugelie leidinių. E, žinoma, pasaulio sveikatos organizacijos pateiktomis rekomendacijomis galima abejoti, nes e, ypač anksčiau mokslinis pagrindas nebuvo toks stiprus kaip dabar, bet kiekviena teksto eilutė yra tiek peržiūrima, kad kartais jau nenorima to darbo rimtis, nes tikrai remiamasi visais moksliniais įrodymais. Gal praeitie taip ir, ir buvo, kad rekomendacijos buvo nepatikimos, bet jūs minėjote 2013 metus. Taip, šis konkretus atvejis tikrai buvo labai kritikuotas, nes E, buvo problemų. Dėl raudonos mėsos, lyginant ją su perdirbta mėsa, tai 100 gramų raudonos mėsos e, padidina 17 procentų storosios žarnos riziką. Taigi, e, kalbant apie raudoną mėsą, 17 procentų perdirbtą mėsą 18 procentų ir kiekiai yra skirtingi. Kalbam apie 100 gramų šviežios mėsos ir 50 gramų perdirbtos. Ir panas Pedičinė kalbėjo apie tą santyki Suprantama, yra daug įvairių veiksnių. Pavyzdžiui, e, įsivaizduokime žmogų, kuris rūko, e, patiria asbesto poveikį, tai suprantama, ta žmogus, tam žmogui bus daug didesnis neigiamas poveikis, bet labai sunku visą tai vertinti. Taigi šiame tyrimė buvo atsižvelgta tik į tuos tyrimus, kuriuose buvo vertinamas mėsos kancerogeniškumas. Ir kiek man žinoma, nebuvo atsižvelgta nei aplinkos, nei kitus veiksnius. Buvo paminėta, kad reikalingas nepriklausomas tyrimas. Na, skeptiškai aš apie tai gal, galvočiau, nes tai yra labiausiai nepriklausomas tyrimas, kokį būtų galima dabar mm, atlikti nes mokslininkai neturi jokių interesų. Jie peržiūrėjo daugybę mokslinių žurnalų ir kuriuose pateikta ir analizė. Taigi pa, buvo jų, jų buvo paprašyta, paprašyta dešimt dienų dirbti ir peržiūrėjus visus leidinius pateikti nepriklausomą nuomonę. Na nežinau, kaip dar labiau nepriklausomai tai būtų galima padaryti. Dėl tyrimo vietos. Tie tyrimai, kurie buvo išnagrinėti, na, reikia turėti galvoje dar ir tai, kad buvo e, naudingiausi tie tyrimai, kurie stebėjo tą pačią imtį, tą pačią populaciją daug metų. Ir beje, daug tų tyrimų, kaip EPIC, buvo finansuojami komisijos. Taigi tokie tyrimai buvo patys e, naudingiausi. Na ir sakyčiau, kad keliose, keliolikoje ES valstybių narių tie e, tyrimai buvo atlikti. Uh, dėl raudonos mėsos poveikio. Ir dar norėčiau priminti jums biologinį mechanizmą, kuris nesusiję su mėsos kilme, ar tai yra ekologiška mėsa ar ne, ar, ar genetiškai modifikuota. Iš tikrųjų kalbama apie mėsos molekulės, apie tą ėmėjų molekulę ir tai, kaip mėsa ruošiama. Aš nesakau, kad geriau e, valgyti pramoniniu būdu paruoštą mėsą, nei e, mėsą paruoštą kitokioje aplinkoje, suprantama. Aš, bet dabar mes kalbame apie biologinės savybės, apie molekulės, mėsos molekulės. Taigi išvada galėtų būti tokia ir pritarčiau Jums, kad buvo problemų e, komunikacijos rytyje ir šiandien atvykau kalbėti gydytojo Čen vardu, kuris paprašė manęs E, pristatyti šį tyrimą organizacijos vardu. Mes daug diskutavome, mes dar nagrinėsime šios klausimus ir norėčiau pasakyti, kad rezultatus labai greitai e, nagrinės dar viena komisija kuri atsižvelgs į sveikos mytybos klausimus ir pasistengs pasiūlyti saugius mėsos kiekius kad mes galėtume pasiūlyti visuomeniai, koks galėtų būti vidutinis suvartojimas. Taigi vėlgi šiuos rezultatus mes dar kartą nagrinėsime, atsižvelgdami į sveikos mytybos principus. Taigi, manau, kad atsakiau į klausimus. Ačiū. Ačiū Jums už pristatymą. Ai, pamiršau dar vieną dalyką, atsiprašau dėl e, mėsos suvartojimo Europoje EPIC tyrime, tai kad vidutiniškai Graikijoje e, suvartojama nuo 11 iki 19, 19 e, gramų perdirbtos dienos, o Airijoje 48 gramai moterų, Vokietijoje 89 gramus suvartoja vyrai. Taigi tai yra atsakymas į tą klausimą, kiek Europos suvartojama mėsos. Manau, kad galime baigti diskusiją. Ačiū Jums, kad atvykote. Suprantu, kad Jūsų darbas buvo nelengvas. Ačiū ir posėdį tęsime 15 val. po pietų.